Tesis komisijos narys, kuris pasakingas už skaitminį rinką ir visuomenę. Gerbiama pirmininkė Kosta, gerbiamas pirmininkė Buzek, gerbiami ponios ir ponai. Aš norėčiau Jums padėkoti už suteiktą galimybę e, prieš pradėd... už tai, kad prieš pradėdamas darbus pono Junkerio komisijoje galiu pas Jūs atvykęs pristatyti mūsų skaitmeninę darbo tvarkę. Labai džiugiuosi galėdamas tęsti nelikrus ir jos pirmtakų darbus. Skaitmeninė politika yra labai svarbus klausimas ir Europos parlamentui, taip pat ir Europos komisijai. Na ir mes visi susidurėme uh, su iššūkiu dirbti intensyviau. Per pastaruosius penkerius metus aš dirbu tokie srityje kaip ES energetikos politika, domiaus tokiais klausimais kaip infrastruktūra, e, rinkos, e, moksliniai tyrimai, atsinaunanti energija, saugumo klausimai ir taip toliau. Tai svarbus politiniai klausimai. Ta suvokia ir e, politikai ir visuomenė. Aš esu vis dėlto įstikinęs, kad ir skaitmeninė e, politika labai svarbus klausimas. Mes tik tai svykdami iš vien galime iškel, e, išspręsti e, iškilusius iššūkius. Aš kuo puikiausiai suprantu, kad mes vadovaujame subsidiarumo principu. Ir dėl to tiek šiandien, tiek ir ateinančiais metais aš stengsiuosi visose sritise įrodyti, kad paprastai europinių lygmenių viską galima išspręsti greičiau, efektyviau ir pigiau. Aš bendradarbiausiu su dviem generaliniais direktoratais ir įvairiamis komisijos tarnybomis. Uh, ir komisijos pirmininkas Juncker man pavedė kontroliuoti, reguliuoti tų e, direktoratų darbą. Aš pats e, daug metų e, dirbau vieno iš Vokietijos federacinės žemės parlamento pirmininku, vėliau buvau vienos federacinės žemės ministrų pirmininku. Taip pat esu dirbęs ir parlamente. Ir tikrai man labai svarbu atvykti į ITRE ir kultūros komiteto bendrą e, posėdį. Aš jau ne pirmą kartą atvykstu į ITRE e, komitetą, palaikau glaudžius kontaktus ne su vienu e, šio komiteto nariu. Ir norėčiau pažadėti, kad ir ateityje tęsiu bendradarbiavimą su jūsų komitetu. Aš jau raštu atsakiau kai kurios klausimus, bet tai buvo tik pirmas žingsnis. Noriu tarti keletą žodžių apie skaitmeninės technologijas. Jos keičia mūsų pasaulį ir mūsų gyvenimą ir absoliučiai keičia aukštinkojom. Ta galiu pasakyti apie uh, darbo vietas, apie paslaugas, apie transporto sektorių, energijos sektorių, sveikatos apsaugos sektorių, švietimo sektorių. Įvairiausias gyvenimo sritis. Taigi mes išgyvename tikrą revoliuciją. Ir noriu pasakyti, kad Europa, įvairio, Europos Sąjungos valstybės narės priima įvairių teisės aktų kurie galioja įmonėms. Tačiau jeigu mes palygintume mūsų situaciją su JAV ar kai kuriamis Azijos šalimis, tai galėtumėm e, konstatuoti, kad mes labai smarkiai atsiliekame nuo kai kurių šalių. Skaitminės technologijos lemia mūsų gyvenimą, jį keičia. Ir dėl to labai svarbu kalbėti apie tokių technologijų reglamentavimą, svarbu kalbėti ir apie mokslinius tyrimus, pridėtinės vertės kūrimą. Ir man atrodo, kad e, per ateinančius penkerius metus irgi labai daug kas keisis. Informacinių e, technologijų sektorius tiesiogiai e, sudaro 4-5 procentus BVP bet netiesiogiai jis lemia ekonomikos augimą, stagnaciją arba recesiją. Šis sektorius yra pats pagrindinis, norint užtikrinti pramonės konkurencingumą, taip pat ir vidutinių įmonių konkurencingumą, amatų, e, paslaugų teikėjų konkurencingumą, taip pat jis labai smarkiai siejasi ir su švietimo sektoriumi. Taigi mes turime imtis rimtų veiksmų. Turime suvokti savo stipresias pusės, uh, ir silpnasias vietas, kur mums reikia reguliavimo ir kur nereikia. Labai svarbu, kad mes optimaliai paskirstytumėm užduotis e, europiniai komandai. Aš per ateinančius 5-6 mėnesius su jumis norėsiu aptarti tokius klausimus kaip kad kokias užduotis reikėtų spręsti europinių lygmenių, kokias nacionalinių lygmenių, ką reikėtų patikėti valstybėms narėms, e, o kur vis dėlto geriausius sprendimus gali rasti regionai ar miestai, kur e, turėtų spręsti miestai, o kur turėtų spręsti, pavyzdžiui, pats pramonės sektorius. Taigi, mums reikia paskirstyti užduotis visai europiniai komandai. Mes turėtumėm kalbėti ne vien tik tais informacinių technologijų pramonę, bet apie dar daugiau. Pastaraisiais metais vis daugiau kalbama ir apie išmanesias technologijas. Ir kyla klausimas, ar valstybės narės dabar jau yra pasirengusios pakankamai investuoti išmanesis technologijas į automatizavimą. Štai fabrikose vis dažniau atsiranda automatizuotos technologijos. Viskas tarpusavį labai glaudžiai susiję. Ar mes esam tam pasiruošę? Jeigu ne, tai neigiamai atsilieps tokioms pramonės sritims, kaip kad mašinų statyba, elektronika, statybų sektorius, bet taip pat, pažiūrėjau, ir turizmo sektoriui. Ir vartotojas, e, pažiūrėjau, rinkdamasis turizmo paslaugas irgi naudosis tokia internetinė svetainė, kuri jam yra patogesnė. Taigi mes gyvename skaitmeninėme pasaulyje. Ir čia dabar sukasi didžiulis kapitalas. Pažiūrėkime, kokios yra dabar pačios stambiausios pasaulinės įmonės – JAV yra labai stiprių informacinių technologijų kompanijų, kurios labai paprastai galėtų įsigyti e, keletą didžiausių ES įmonių. Ir beje, dar noriu paminėti tokį svarbų klausimą kaip duomenų saugumas, asmeninių duomenų saugumas. Taip pat e, nesvarbu nepamiršti ir, ir e, dereguliavimo ir reguliavimo klausimus. Nacionalinės sienos dabar netitinka fragmentuotos skaitmeninės politikos galiojimo sienų. Valstybės narės gali daug spręsti, bet norint sukurti pridėtinę vertę, ne visą laiką to pakanka. Visų pirma, svarbu spręsti infrastruktūros klausimus. Ką galėtumėm padaryti, kad kiekvienas e, pilietis, kiekviena įmonė, kiekvienas amatininkas galėtų naudotis internetu? E, internetu galėtų organizuoti savo darbo eigą. Taigi turėtumėm pagalvoti apie tai, kaip turėtumėm e, plėsti plačiajuoščio interneto infrastruktūrą. Tai svarbu visiems ES regionams. Visi regionai turėtų būti traukti infrastruktūrų planą. Ten ES biudžete yra numatytos tam tikros lėšos yra e, jau sukurtos tam tikros infrastruktūros e, programos ir svarbu, kad įgyventinant tas programas e, būtų daug dėmesio skirta informacinių technologijų infrastruktūros kūrimui. Deja, Europoje tam dar skiriama per mažai lėšų ir ES taryba taip pat sumažino finansavimą penkerių metų trukmės programoms. Mes turėtumėm daryti viską, kad būtų skirta daugiau lėšų Connecting Europe programai ir per ją infras, e, informacinių technologijų infrastruktūrai. Mes jau nemažai padarėme, bet e, reikėtų ir toliau daryti viską, kad e, būtų skirtas didesnis finansavimas šiai sryčiai. 300 milijardų eurų ateinantiems metams. Tokia suma buvo pažadėta ateinantiems metams iš viešojo biudžeto ir iš privataus sektoriaus. Tiek turėtų būti investuota į skaitmeninės infrastruktūras. Nepakanka investuoti vien tik tais į sausumos kelių tiesimą, geležinkelio tiesimą. Yra būtina modernizuoti ir informacinių technologijų infrastruktūrą, nes tokia e, informacinių technologijų e, infrastruktūra skatina ekonomikos augimą. Infra, ICT infrastruktūra yra vienas iš svarbiausių aspektų, formuojant ES skaitmeninę politiką. Antra, mes nemažai lėšų skiriame ir teisėkurai. kurai. Aš skaičiau, kokia yra Europos parlamento nuomonė dėl įvairių Europos komisijos pasiūlymų. Jūsų pozicija labai e, svarbi artėjančiose dėrybose. E, ponas Junkeris jau paskelbė ateinančio pusmečio darbų planą, ateinančio penkmečio darbų planą teisėkros rytyje. Tai Aš suprantu, kad Europos parlamentas iškelia labai ambicingų e, iššūkių, bet jie yra visiškai teisingi, būtent teisėkuros srityje. Dar noriu paminėti tokius svarbus klausimus, kaip intelektinės nuosavybės teisų gynimas. Dažnai galvojama, kad kultūra ir pramonė yra priešingi, visiškai priešingi sektoriai, bet aš kategoriškai nesutinku. Viena vertus, kultūros sektorius yra savarankiškas sektorius, sukur, sukūriamos darbo vietos, kur teikiami užsakymai, dėl kurių yra keliamas BVP. O antra, Ten, kur yra išplėtota kultūra, melai traukia ir inžinieriai, ir jų šeimos. Tai reiškia, kad jeigu mes turime ką pasiūlyti kultūros prasme, e, tolimesnio lavinimosi, pavyzdžiui, srityje, tai yra tikrai svarbus e, aspektas, norint privilioti, pritraukti darbuotojus iš ES ir iš už jos ribų. Na ir trečia. Kultūra yra toks produktas, kurį žmonės labai mielai perka. Visuomenė vis labiau sensta, vis daugiau turi laisvo laiko ir tikrai labai mielai tą laisvą laiką panaudoja e, įsigydama kultūrinės paslaugas arba gyvendama kultūrinį gyvenimą. Ir čia noriu iškelti štai kokį klausimą. Kaip ES būtų galima apsaugoti e, kuriejus, rašytojus, autorius, režisierius? Pavyzdžiui, e, praeitie viskas buvo paprasčiau, nes rinkos buvo fragmentuotos, nebuvo dar skaitmeninio pasaulio, Bet dabar viskas pasikeitė. Aš norėčiau artimiausių metų pateikti naują pasiūlymą dėl autorinių teisių ir norėčiau, kad tame pasiūlyme būtų užtikrinta tinkama pusiausvara tarp autorių teisių ir piliečių interesų, tų piliečių, kurie nori naudotis kultūrinėmis paslaugomis. Uh, turėtumėm užtikrinti, kad tos kultūrinės paslaugos būtų įperkamos žmogui, bet kad tuo pačiu metu būtų apsaugotas ir autorius. Taigi e, reikia rasti tinkamą pusiausvyrą ir tai tikrai nėra taip jau paprasta. Labai ačiū. Thank you very much, Mr. Uh, Commissioner Designate. Dėkoju, paskui.